procediamo ora alle dichiarazioni di voto vi prego di lasciare l'aula. dabar pereisime prie spontaniškų balsavimo motyvų paaiškinimų. Kviečiu visus išeiti iš salės e, kuo greičiau, kad būtų galima kalbėti tyloje. La parola per la relazione complementare del... Kągi, dėl pono Langeno papildomo pranešimo draudimo tarpininkavimas. Ponas Maulų pasakys pirmasis. Onorevole Maulo in aula. Pone Maulo, ar ponas Maulo salėje? La parola onorevole. Kągi tuomet žodis ponui Mamikins. Viena minutė. E, paldies priekštadėtoje, kungs. Perspektyvas, peka. Ačiū, panė pirmininkė. Įsigaliojusi direktyva dėl, dėl draudimo tarpininkavimo yra vienas iš svarbesnių žingsnių siekiant apsaugoti ES piliečių teisų apsaugą. Pirmiausia, tai kalba apie fizinius ir apie juridinius asmenius ES, kurie dirba ne tik ES, bet ir užsienyje. Ne, nepriklausomai nuo to, kur yra tie asmenys, jie turi siūlyti kokybiškus produktus ir vartotojai turi teisę įsigyti tos kokybiškus produktus. Vartotojai turi gauti pakankamai informacijos iš, iš draudimo tarpininkų. Taip pat labai svarbu, kad laisva konkurencija būtų skatinama ir e, tarpininkai turi turėti galimybę sėkmingai veikti visoje Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau paminėti, kad šita direktyva galėtų padėti gaudyti daugiau informacijos apie visas išlaidas. Todėl aš balsavau už. Ponas Hanan. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Bendros rinkos sukūrimas paslaugų sektorija reiškia kelis dalykus. Dauguma žmonių manys, kad tai yra laisva priekyba paslaugomis, jeigu gali parduoti produktą vienoje valstybėje narėje. Lygiai taip pat jį gali parduoti ir kitose valstybėse narėse. Tai yra abipusis produktų pripažinimas, toks, kokį, koks yra ir prekių atveju. Tačiau tai nėra tai, apie ką kalba šis pranešimas. Šiame kalbame, čia kalbama apie bendrą reguliavimo struktūrą, kur vietoj to, kad tiesiog uh, būtų galima užtikrinti laisvesnį paslaugų judėjimą, yra numatomos taisyklės dėl vartotojų apsaugos ir panašiai kad jos būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse. Taigi tokiu būdu mes dar labiau didiname barjerus ir kuriame labiau reguliuojamą, apribotą, griežtesnę rinką, nei būtų priešingų atveju. Tai yra esminė klaida, kalbant apie Europos rinkos modelį. Vietoj to, kad suteikime daugiau galimybių rinktis vartotojui, sumažiname tokias galimybės. Mes Britanijoje norime bendros rinkos, bet mes nenorime bendros reguliavimo struktūros ir dėl to aš tikiuosi, kad mano piliečiai balsuos už tai, kad išstotumėme iš Europos Sąjungos. Ačiū, ponas Arnott. Šis pranešimas, jame reikalaujame, kad užtikrinta būtų tam tikra vartotojų apsauga, kad ji būtų didesnė ir aš tai sveikinu. Tačiau tai yra daroma tik tai esant atitinkamam kontekstui, kai sumažinamas nacionalinių taisyklių reikalingumas ir nacionalinės vyriausybės negali tada priimti tokių savų sprendimų tokiais klausimais. Taigi čia yra bandoma išplėsti taikymo sritį, įtraukiant įvairias bendrovės Taigi aš, man čia kyla problemų dėl, dėl šio pranešimo. Tie dalykai geriau būtų daromi valstybių narių lygmenio, ne Europos Sąjungos lygmenio. Bet man kyla ir kita problema. Tiesiog komisijai suteikiama galimybė renkti deleguotusius aktus ir galimybė kurti dar daugiau teisės aktų, ne tvirtinant jų per Europos parlamentą. Tai reiškia tik išrinkta komisija, o ne išrinktasis parlamentas priims sprendimus ateityje šiais klausimais. Ir tai yra iš esmės neteisinga mano vertinimu. Passiamo alla relazione Zuber, la parola onorevole Pospisil. Pěkně, pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu protože považuji za velký problém jak narůstá fenomén dětské chudoby v evropě. v posledních pěti letech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 rámci vnitřní bezpečnosti. děkuji. paldies priekšsēdētāja kungs. bērni ir mūsu nākotne. šie nav tukši vārdi ļoti parasti. ačiū pone pirmininke. iš tikrųjų vaikų ateitis tai nėra tušti žodžiai. nes tie žmonės kurie neturi vaikų neturi ateities. todėl bet kokia politika turi būti taip parengta ir taip įgyvendinama, kad mes galėtume užtikrinti tinkamą švietimą, galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir galimybę įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Deja, dabar yra taip, kad nepaisant įvairių projektų ir planų, skurdas auga. Atskirtis taip pat auga ir būtent ES. Skurdas tai yra pakankamai sudėtingas reiškinys. Todėl, e, kovodamas šios skurdu, visos institucijos kartu su komisija turėtų bendrai veikti, kad vaikai turėtų daugiau galimybių mokytis, e, nusipirkti drabužius ir pasinaudoti socialinėmis paslaugomis. No. Nu, Okay, okay. Okay, pone Kliūne, ačiū pone pirmininkė, aš labai džiaugiausi, galėdama pritarti šiam pranešimui, dėkoju pranešėjams, kad e, iškėlė šią problemą, nes vaikų skurdas ir kas ketvirtas vaikas panašu Europoje gyvena žemiau skurdo ribos. Tai yra neprimtina situacija ir mes turime tokias žinias, tokią informaciją, turime veikti jos pagrindu, investuoti į švietimą ypatingai. Švietimas yra esminis dalykas mažinant skurdą Ir nepakanka tik tai numatyti švietimo įstaigas vaikams, infrastruktūrą, reikia įtraukti ir šeimas, tėvus, globėjus, šiame siekyje užtikrinti tai, kad vaikai gautų išsilavinimą ir suprastų, kad švietimas yra galimybė išbristi iš skurdo. Daug daugiau galime nuveikti švieti, visuomenės veikatos, būsto ir maisto tiekimo programų srityje. Europos parlamentas supranta, kad mes esame senstanti visuomenė, senstame ir tų vaikų mums reikės ateityje. Taigi ne tik, kad mums tenka moralinė prievolė investuoti į tuos vaikus, bet yra prasminga ir ekonominė prasme, ir visuomeninė prasme. Ačiū. Pono Nekovo, man atrodo, salėje nėra. Toliau pone Kusmenova. Ačiū, pirmininkė. Eurostato duomenimis skurde ir socialinės atskirties sąlygomis Bulgarijoje ir Rumunijoje gyvena apie 40 procentų vaikų. Skurdas vaikų tarpe reiškia, kad vaikai neina į mokyklas, jie nėra, negauna pakankamos mytybos ir tai yra socialinės atskirties užburtas ratas. Dėl to aš, iš, aš ir pritariu šiam pranešimui, kad būtų mažinamas skurdas, vaikų skurdas. Ir aš manau, kad savo politikoje mes daugiau dėmesio turime skirti vaikų skurdo priežastims. Mes turime paremti vaikus, jų, jų plėtrą, vystimasi turime padėti ne bedarbiams, tėvams, vienišoms motinoms ir kitiems visuomenės atstovams, kurie sutarė su sudėtingomis situacijomis. Mes turime investuoti į vaikus, tai turėtų būti mūsų strategija, pagal socialinio fondo lėšas būtų įmanoma irgi įveikti skurdą. Ir taip pat reikia atsižvelgti į strategiją Europą 2020. Ačiū. Pone Anderson. Pone Anderson. Aš balsavau už šį pranešimą, kur reikalaujama, kad valstybės narės prisimtų įsipareigojimus ir mažintų vaikų skurdą socialinės neligybės. Kas ketvirtas vaikas ES gyvena skurde. Mano rinkiminėje apygardoje Londone 37 procentai vaikų gyvena skurde. Daug parlamentarų šiame parlamente džiaugiasi, kad yra reikalaujama finansuoti vaikų garantijas, kad visi vaikai galėtų gauti nemokamą e, švietimą ir, vis, ir sveikatos priežiūrą, taip pat, kad būtų užtikrintas būstas ir tinkama mytyba. Rytoj Europos parlamente konservatyvi vyriausybė ir toliau sieks savo gėdingų tikslų 640 tūkstančių vaikų e, kitais metais Londone dar papildomai kenties nuo skurdo. Nuo 2010 metų labai smarkiai išaugo skaičius vaikų, kurie gyvena skurde. Ir mes su kolegomis ir toliau kovosime prieš vaikų skurdą, kad jis būtų išnaikintas visur. Toliau ponas Polčiak. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš taip pat e, balsavau už šį pranešimą, nors ir e, turėjau tam tikrų abejonių. Buvo minėta, kad e, e ta tendencija, kad auga skurdė gyvenančių vaikų skaičius atspindi realybę ir aš todėl paremiu, palaikiau šį pranešimą. Tačiau, nepaisant to, manau, kad valstybės negali pakeisti tėvų. To labai džiaugiuosi, kad tam tikri pasiūlymai nebuvo priimti. Pavyzdžiui, minimalų standartai e, vaikų apgyvendinimo sąlygoms, taip e, pageidautina, kad vaikai gyventų geromis sąlygomis, bet jei tėvai negali to užtikrinti, kas juos pakeis, ar valstybė ar e, juos pakeis tėvus. Man atrodo, kad mm, šis parlamentas neišgirdo socialinio saugumo užtikrinimo raginimų. Toliau ponas Keli. Dėkoju, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi tai yra labai svarbus pranešimas, kalbame apie mažus vaikus gyvenančius skurde. Ir tai tiesiogiai prieštarauja jaun, jaunie, mažiems vaikams Junktinių tautų konvencijoje pateiktoms garantijoms, dėl to reikia kažką daryti. Kai vaikai gyvena skurde, jie patys to pakeisti negali. Jie negali pakeisti to, kad trūksta maisto, kad mm, būstas yra skurdus, kad trūksta švietimo Vaikai turi galėti žaisti, o nespręsti tokias sunkias problemas. ES yra viena iš turtingiausių pasaulio regionų, todėl turėtume išreikšti pasipiktinimą, kad ir čia pas mus dar yra vaikų skurdas. Ekonominės recesijos e, metu tai buvo sunkumas, tačiau dabar, kai šiek tiek atsigauname, galėtume dėti pastangas gerinant situaciją. Ačiū. Toliau ponas Šogol. Ačiū. Šiandienos vaikai tai yra ES rytojaus piliečiai. Ir labai didžiulė problema, kai vaikai gyvena skurdė. Labai baisu, kad, kad 21 amžiuje vaikai negauna pakankamai maisto, ir serga tomis lygomis, kurias mes jau esame pamiršę. Tai yra didžiulė rizika ir didelis pavojus, kad vaikai dabar patirs vis didesnį skurdą ir tai grėsia e, daug šeimų, netgi esančių vidutinėme, vidurinėme sluoksnėje. Todėl komisija turėtų parengti e, veiksmų planą, prioritetinį veiksmų planą kovoti prieš skurdą. Kova prieš e, skurdą ir e, švietimo galimybių gerinimas, tai būtų mūsų prioritetas. Taip, kitaip jie e, bus marginalizuojami, jie bus atskirti nuo visuomenės. Taigi mes norėtume atkreipti valstybių narių e, dėmesį į tai, kad šitas kova yra labai svarbi būtent ateičiai. Pone Makovei, prašau. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkuoju, pirmininkė. Teisė į švietimą, į sveikatos priežiūrą į būstą, į teisę į dalyvauti, sprend, į dalyvavimą sprendimų prieimime aktualiame jums. Yra užtik, visos šios teisės yra užtikrintos Junktinių tautų konvencijoje, tačiau daugelis vaikų negali mėgautis šiomis teisėmis ir atrodo, kad daugelis vyriausybių apie tas teisės apskritai net negirdėjo ir juo labiau jų nenori taikyti. Situacija ES yra labai sudėtinga. Vienas iš keturių vaikų patiria e, skurdo riziką. Tai yra ES, kuri yra turtinga. E, taip įvyko dėl to, kad kairiuose valstybėse narėse valstybės vykdė neatsakingą politiką. Aš balsavau už šį pranešimą, nes jame numatomos priemonės leisiančios pagerinti situaciją ir pagerinti vaikų gyvenimą. Kalbu apie priemonės užtikrinančias prieigą prie būsto, švietimo ir sveikatos priežiūros. Tikiu, kad šios rekomendacijos bus įgyvendintos. Vaikų skurdas prilyksta tėvų skurdui, tėvų, kurie neturi darbo, kurie negali išleisti vaiko į mokyklą. Graikų patarlė sako, kad civilizacija klesti, kai e, žmonės e, sodina medžius, kurių šešėlėje e, ne, ne, neturės sėdėti, bet dabar galvokime apie vaikus, nes jie yra mūsų ateitis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano karta matė, kaip e, žymiai sumažėjo skurdas pasaulyje, labiausiai per visą istoriją. E, jungtinės tautos apskaičiavo, kad per pastarosius 25 metus skurde gyvenančių žmonių sumažėjo dviem trečdaliais, ypač Afrikoje ir Azijoje. Ir kas leido tai pasiekti laisvą priekybą, e, globali priekyba ir taip pat e, pelno siekimas mobiliųjų telefonų kompanijų ir kitų investuojančių tose regionuose. Nemalonu priminti jums tai, bet taip įvyko ne mūsų dėka mes nieko prie to neprisidėjome. Geriausia, ką galime padaryti čia parlamente, yra išleisti laisvų žmonių dvasę, liautis kišusis ir reglamentavus. Dabar ponas Dodds. Pone Dodds. Pone pirmininkė. Man atrodo, kad tai žymi būtent mūsų laikmetį, kad pranešime, kuriame kalbam apie tokią svarbę problemą, mes vėl keliame problemą, už kurią turėtų būti pirmiausia atsakingi nacionaliniai vadovai. Daug valstybių narių, institucijų ir vietos atstovų gali geriausiai nustatyti, kur privaloma gerinti situaciją, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas mūsų pilietis turėtų vienodas teisės ir padėti visuomenėje. Europai nereikia to diktuoti. E, tai atsispindi ir šio pranešimo tekste ir išvadose. Mes manome, kad iš vienos pusės mes Junktinėje karalystėje e, esame palaiminti ir turime priemonių užti, leidžiančių užtikrinti proporciją teisingas išmokas visiems visuomenės nariams, kuriems to reikia, taip pat motivacija tiems, kas nori susirasti darbą ir apsauga tiems, kas yra pažeidžiamiausi. Iš kitos pusės mm, mes manome, kad ekonominis augimas ir darbo vietų kūrimas yra svarbiausia prielaida dar gyvenimo gerinimui. Ačiū, panas Arnot. Jūs gal tikite tuo, kad valstybinės paslaugos ir ekonomika yra aukšto lygio, galite prieš, priešintis e, privatizacijai ir e, pajamų paskirstimui. Jūs galbūt laikotės nuomonės, kad esminė universali nauda yra geriau nei poreikiais pagrįsta nauda. Visa tai yra tos pozicijos, kurių laikosi daugelis žmonių, tačiau mano manimu tai yra iš esmės neteisinga. Neteisinga piknaudžiauti vaikų skurdo temą kaip galimybę prastumti uh, tokia kairiųjų politika. Aš asmeniškai manau, kad daug, kur kas daugiau kaip tauta, kaip šalis Junktinė karalystė galėtume nuveikti kovant su vaikų skurdu. Tačiau šiame pranešime yra tiek daug turinio, tiek daug kalbama apie tokius klausimus, kurie visiškai nesusijęs su vaikų skurdu. Dėl to aš negalėjau pritarti šiam pranešimui. Dėkoju. Dabar pereisime prie pranešimo dėl marginalizavimo. Ponas Mamykins, pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sanglaudos politika nėra tik tai priemonė, kurios pagalba galime palaipsniui pabandyti išlyginti skirtumus tarp regionų. Be jokios abejonės tą padaryti reikia, tačiau yra taip pat būtina mažinti ir socialinį marga, socialinius skirtumus. Dėl to aš ir pritariau šiam pranešimui, nes jis suteikia pozityvų impulsą sprendžiant marginalizuotų visuomenės sektorių problemą. Ir tas yra daroma derinant įvairius sprendimus. Mes turime pagalvoti apie informacijos kokybę, kaip būtų galima ją pagerinti Na ir bendrai žmonės turi suprasti, koks, kokia yra problemų prigimtis, kur yra jų esmė. Ponas Polčak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį kolegės Venkas pranešimą Iš pradžių atrodė, kad e, šis pranešimas bus gan, gal, gan bendrojo pobūdžio, nes daug ką galima laikyti marginalizavimu, tačiau laimiai galiausiai šis pranešimas buvo pakoreguotas ir dėl to ir galėjau jam pritarti. Sangaudos politika, jos tikslas yra mažinti skirtumus, neligybę, nepateisintus, nepateisinamus skirtumus, kurie nėra prasmingi Ir aš manau, kad sanglaudos politika taip pat yra ir tam tikra galimybė kovoti su socialinė atskirtimi. Čekijoje per pastarosius penkerius metus bendruomenių, kur buvo socialinės atskirties apraiškų, iša, skaičius išaugo. Taigi mūsų valstybė turi dabar susitvarkyti su šia situacija, pasinaudodama e, europinį finansavimą ir sav, savus išteklius taip pat. Pone Makovei, Šiuo metu atskirtos bendruomenės e, egzistuoja kiekvienoje valstybėje narėje ir jos yra įvardyjamos ir įvertinamos pagal nacionalinius rodiklius. Socialinė skirtis, ilgalaikis nedarbas, sudėtinga prieiga prie švietimo, netinkamas švietimas, prastas, prastos būsto sąlygos, diskriminavimo politika, socialinių paslaugų politika arba tai, kad trūksta galimybės naudotis medicinėmis paslaugomis, yra pritama partnerystės sutartims. Ir aš balsavau už šį pranešimą, nes ten kalbama apie tai, kad tokios atskirtos bendruomenės turi būti integruojamos įvertinant projektus. Negali integruoti tokių bendruomenių, jeigu uh, jų į jas neatsižvelgia. Taip pat yra siūloma geriau susijęti įvairius regionus, nes e, tie žmonės, kurie gyvena pasienio teritorijose, jie yra marginalizuojami dėl savo padėties. Ir komisija turi pateikti paaiškinimus dėl nacionalinių europinių programų, kuriais, kuriais, kuriomis skatinamas, skatinamas verslininkumas. Ponas Hanan, ačiū, ponė vicepirmininkė. Neti, netinkamas pagrindas šiam pranešimui. Pagrindas yra tas, kad geriausiai marginalizuotas bendruomenės galime įtraukti per vyriausybės veiklą, vyriausybės programas ir finansavimą. O tai, kad iš vienos vietos paimamos, paimami pinigai ir suteikiami kitur, tai tik tai skatina susipriešinimą ir Deja, tai tas yra daroma sąmoningai ir nesąmoningai per subsidijas ir panašiai. Ir geriausias būdas integruoti žmonės yra leisti jiems prekiauti laisvai tarpusavyje per sutartis be jokių kišimusi. Nėra geresnės sistemos nei rinka. Kažkas paminėjo, kad tai suartina žmonės, kurie, kurie vieni kitų galbūt ne, nemėgsta, taigi laisva uh, priekyba nėra individuali sistema, tiesiog nėra kitos tokios sistemos pasaulyje, kuris skatintų atjautą ir galimybę pasijausti kito vietoje. Ir suprasti, ką išgyvena aplinkui esantys žmonės. Welcome this report, which focuses on ensuring Iš tikrųjų, aš pritariu šitam pranešimui, kuris mus atkreipia dėmesį į tai, kad sąngaldos politika būtent turėtų padėti marginalizuotams visuomenėms dėl įvairių priežasčių marginalizuotams. Šiaurės Airija, struktūriniai fondai nuolatiniams programavimo laikotarpiams, ypač mano rinkimo apylinkėje, padėdavo marginalizuotams grupėms būtent rasti darbą, užsiemimą ir padėti joms kasdienėme gyvenime. gyvenime. Taigi, e, iš esmės šitas finansavimas turi ir tęsis, kad būtų gerinamas žmonių gyvenimas. Dabartinė programavimo laikotarpio Šiaurės Airijoje, tai dabartinė e, vyriausybė visiškai netkreipė dėmesį į pažeidžiamų grupių moterų padėtį ir jų padėties gerinimą būtent teikiam atitinkamą finansavimą. Ir sudaromas tarsi kliūtis Taigi šita, šita politika būtent ignoruoja atitinkamą naudą, kurios, ta nauda, kurią teikia atitinkamas finansavimas, atitinkamos programos būtent marginalizuotoms visuomenėms. Iš tikrųjų, būtent į tai reikia atkreipti dėmesį. Pone Karveri. Iš tikrųjų, kaip, kaip yra. Uh, kaip ir Britų parlamentaras, iš esmės aš e, galiu pasiremti turtinką praeitimi. Aš e, bet kokiu atveju Londone ginsiu šią iniciatyvą, būtent e, Europos Sąjunga įmasi įvairių veiksmų, siekiant atsakoti tokias grupės ir mes negalime pritarti vis dėlto tam, tam Europos Sąjungos lygmenių įmam taikomam veiksmui, nes aš manau, kad nacionaliniu lygiu turėtume kovoti su tokiamis, su, su tokiamis apraiškomis. Tai būtent aš manau, kad e, e, Britų e, konservatoriai balsavo prieš šitą pranešavimą. Iš tikrųjų, ne, nesistebė dėl to, nes, nes Britų konservatorių vyriausybės akivaizdžiai iš esmės būtent prieštarauja bendrijos metodui ir taikomoms priemonėms ponė ar, Arnatai. Iš tikrųjų, aš susilaikiau dėl šio pranešimo ir dėl daugelio pranešimo, ypač dėl teisėkoros pranešimo. Ar mes sutikame, kad, kad, kad šitos mažumos yra persekėjimas arba jos yra, su jomis elgiamasi prašiau? Taip, žinoma. Tačiau kai kuriuose valstybėse, kai kurios grupės yra smarkiai žeminamas priklausomai nuo aplinkos, nuo tam tikrų sąlygų. Ir šitą, žinoma, aš žinau, kad yra tokia agresija prieš tokias mažumas. Žinoma, aš smerkiu tai. Bet aš nemanau, kad Europos lygmenių turėtume spręsti šią problemą. Aš manau, kad integracija tų mažumų turėtų būti vykdoma pirmiausia valstybėse, nacionalinėse valstybėse. Taigi, bet, bet tai nevyksta. Tai būtent tai yra pagrindinė problema. Dėl to aš susilaikiau. Taigi, dabar Dėl ES vaidmens jungtinėse tautose pasisakymai. Pane po, po, po, pirmininkė, iš tikrųjų, aš balsavau prieš šį, šį pranešimą, nes tai kelia pavojų būtent prieš pavojų valstybių suverenumui, kurios sukūrė Europos Sąjungą. Dabar mes kūrėme Europos Sąjungos imperiją. Aš, aš manau, kad dabar, jeigu Europos saugumo taryboje, pavyzdžiui, Europos Sąjunga užimtų nuolatinį vietą, tai Prancūzija ir Junktinė karalystė turės atsakyti savo vietų. Taigi, bet kokiu atveju, kai pasaulis susiduria su, tokiai, su uh, neprognozuojamas teroristų išpoliais, tai būtent e, su išpoliais prieš Prancūziją ir Junktinę karalystę, mes dabar turėsime atsakyti savo vietų saugumo taryboje. Žinoma, mes turime savo vietą kaip Europos Sąjunga ar pasaulio prekybos organizacijoje, bet aš nemanau, kad tai turėtų būti precedentas kitoms organizacijoms. Taigi, kadangi nėra panaulo, tai panas paspešėjau. reformų Rady bezpečnosti. Aš balsavau už šį pranešimą, kuris remiasi e, saugumo tarybos reformą. Tai šiandieną, kai saugumo situacija Europoje blogėja, e, matome, kad įvairūs jungtinių tautų e, dar, komitetai negali tinkamai ir laiku reaguoti. Ir dėl to norime, kad jauktinių tautų valstybės narės darytų spaudimą kitoms šalims narėms. Man atrodo, kad visiškai logiška, jog Europos Sąjunga turėtų m, mm, turėti balsą saugumo taryboje, tačiau manau, kad reikia tęsti diskusijas apie refo, saugumo tarybos reformos ateitį. Dabartinė situacija nėra patenkinama. Tikiuosi, kad šis pranešimas prisidės prie jos gerinimo. Tačiau ponas Mamikins. Ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė pastaruoju metu Europos Sąjunga skelbėsi esanti kažkas daugiau negu tik tai valstybių sąjunga. Europos Sąjunga nori išplėsti savo įtaką. Europos Sąjunga skelbėsi esanti viena iš aktyviausių gynėjų būtent jungtinių tautų idėjų, pavyzdžiui, kovojant e, su klimato kaita, uh, kovojant už kultūrinius mainus ir e, už kitas iniciatyvas. Tačiau norėčiau pasakyti, kad jungtinės tautos taip pat nelabai veiksmingai visada veikdavo. Pavyzdžiui, po antrojo pasaulinio karo jungtinės tautos buvo viena iš svarbiausių veikėjų pasaulyje. Taigi, todėl darau išvadą, kad Europos Sąjungos narės, valstybės narės turėtų veikti labai aktyviai. Pone pirmininkė, ES vaidmuo pasaulyje būtent leidžia e, imtis atitinkamų globalių e, užduočių. Tai e, būtent atkreipinėmės į tai, pagal kokius principus buvo sukurta ES, tarptu, kovojant prieš tarptautinės krizės ir, ir dalyvauti įvairiuose veiklose susijusios su užsienio reikalais ir saugumu. Kalbant apie globalinius iššūkius, mes turėtume priminti savo, kam buvo sukurta jungtinių tautų organizacija, būtent užtikrinti taiką, taikiai spręsti konfliktus, ginti žmogaus teisės ir, ir taiką ir socialinę plėtrą bei demokratiją skatinti. Ir manau, kad ES būtent prisideda prie šių tų tikslų siekimo. 1755 e, metais Airija taip pat prisijungė prie, prie jungtinių tautų ir manau, kad mes pasiekime didelės pažangos, siekdami jų užsienio politikos ir saugumo tikslų. Todėl aš manau, kad mes galime toliau tęsti diskusijos, e, e, vertindami ES vaidmenį jungtinėse tautose. Pane Seimai, jums žodis. Ačiū, panė Pirmininkė. Jungtinė organizacija iš tikrųjų yra organizacija, kuri dirba pati savo. Europos Sąjunga nėra tauta. Jis negali priklausyti jungtinėms tautoms. Ir iš tikrųjų aš manau, kad Europos Sąjunga tai ciniškai dabar stengiasi užimti nacionalinės valstybės e, vietą. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga nėra tauta, nėra nacionalinė valstybė, todėl jie nėra vietos jungtinės tautas. Taigi aš balsavau už šį pranešimą ir džiaugiuosi tuo. Pirmiausia, todėl, kad aš esu EPP frakcijos pranešėjas. Ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad siekiama užtikrinti su jungtinėmis tautomis e, geresnį veiksmų koordinavimą. Ypač e, noriu prisiminti, kad ES valstybės narės daugiausiai prisideda prie vystomosios ir humanitarnės pagalbos jungtinių tautų, tai yra nepaprastai svarbus aspektas. Ir labai sunku prisimint tai, e, e, suvokti, kaip e, šalis e, tarsi nukreipia savo atakas į e, mūsų šalis. Prisiminkime, kas buvo Paryžiuje. Mes turime e, su jungtinėmis tautomis kartu dirbti, padėti šalims vystytis, kad įsivyrautų taika ir baigtųsi terorizmas. Ačiū. Dėkoju. Ponios Makovei nėra. Dabar suteiksiu žodį ponui Hananui. Ačiū. Ačiū už jūsų kantrybę. Per šią procedūrą mes vis girdime apie federalizmo suklestėjimą, girdime apie uh, E, lankstesnį požiūrį, apie naujus komisijos narius, kurie bando e, pasiūlyti keletą naujų teisės aktų. Ir štai dabar matome, e, kad ES siekia jungtinėse tautose vienos vietos. Tai yra valstybingumo aukščiausias įsikūnimas. Aš aišku prieštarauju tam, bet vargu ar daug kas iš parlamentarų mane palaikys, bet mintis yra ta, kad mes dabar kūrėme valstybę ir vyriausybę neturėdami stebimi. E, nacijos e, suvokimo nėra demoso europietinio pavyzdžiui e, ir netaip suvokiama Europa kaip Portugalija ar Vengrija. Ir mes dabar galvojame, kad galime sukurti vėliavą ir žmonės mus parems. Taip nebus. Žmogaus prigimtis stipresnė už biurokratinius planus. Nacijos egzistuoja dėl to, kad tai yra vientisi dariniai. ES toks darinys nėra. Ačiū dabar ponė Dots. Dėkuoju, pirmininkė. Neiškumo ir susirūpinimo laikais, kuriuos išgyvena Europa po baisių teroristinių išpolių Paryžiuje. Nepaprastai nuvilia tai, kad šis pranešimas apie ES vaidmenį jungtinėse tautose pirmiausiai kalba integraciją ir bendrą atstovavimą ES, negu kad uh, e, užuot skirias dėmesį bendradarbiavimui, kas yra labai svarbu uh, visiems piliečiams už jas kalbėję apie vieną vietą ES jungtinėse tautose ar apie mūsų dalyvavimą valdymo aparate jungtinių tautų mes turėtume pirmiausiai galvoti, kaip ES turėtų atspindėti e, tautų e, balsą, šalių balsą, o ne savo balsą siūlyti. Jungtinės tautos e, žmonių vyriausybė, mūsų ginkluotosios pajėgos, kurios gina mūsų šalį geriausiai atstovauja mums Nereikia mums kito balso, mums reikia geresnio bendradarbiavimo pagristo sveikų protų ir pono Camerono bei prezidento Holando pareiškimai šią savaitę e, geriau parodo, kaip mes kaip šalis galime dirbti kartu, atremdami teroristinės grėsmės, e, su kuriomis susiduria daugelis mūsų šalių Europos Sąjungoje. Jungtinės e, tautos yra jungtinės tautos, tai nėra kažkokia valstybė ir ji, jos niekada nepakeis. ES ne, neturi, vaid, neturėtų turėti vaidmens jungtinėse tautose. Is... Pone pirmininkė, jungtinė karalystė yra viena iš. E, dviejų valstybių e, narių, kurios turi jungtinėse tautose veto teisę, tarp jų ir Prancūzija. Aš nepritariu jokiam ES e, pasiūlymui, kuris e, sumenkintų jungtinės karalystės poziciją kaip, pagrindinė, kaip pagrindinės jungtinių tautų narės. Ir ES galbūt norėtų. Uh, mm, neleisti kai kurioms valstybėms narėms e, dalyvauti šiame labai svarbiame sprendimų prieimimo um, um, institute. Tačiau aš niekada nepritarsiu niekam, kas panašaus bus siūloma dėl Junktinės karalystės. Dėkoju. Well, easiest... Ačiū lengviausia man paaiškinti bus šį balsavimą. Viskas paprasta. Jungtinės tautos ES nėra tauta, nėra šalis, jungtinė karalystė yra išdidi, suvereni šalis, visuomet tokia bus ir aš tikiuosi, kad Dievas mums padės ir kad mes, aš niekuomet nesuvaidinsiu jokio vaidmens, kad taip pasikeistų ir tikiuosi, kad mes išlaikysime savo nepriklausomybę ir su interes, e, suverenumą ir kad mes turėsime savo vietą jungtinėse tautose. La seduta è sospesa fino alle ore 15. Dabar posėdis baigiamas iki trečios valandos.